Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Můžeme zahájit. Labadiena, ponai ir ponos. Pradėkime šios dienos įtre komiteto posėdį. Pirmininkas sveikinasi su kolegomis ir vertėjais. Pirmiausia, noriu atsiprašyti ponios Sartori vardu. Ji paprašė manęs, tuo suteikdama man didelę garbę, užimti jos vietą ir a, kalbėsiu aš čekuitalų kalbomis. A, Ir kadangi tai yra vienas iš, ko gero, pats paskutinis mūsų posėdis, sako pirmininkas, per šią parlamento kadenciją, tai posėdis yra išskirtinis. Ir pirmiausia, mes, mums reikia patvirtinti darbo tvarkę. Darbo tvarkė buvo išplatinta ir jeigu valstybės narės neturi pastabų, skelbiu darbo tvarkės projektą patvirtintų. Toliau pirmininko pranešimai. Keletas pranešimų, kurie labiau techninio pobūdžio. Noriu Jūs informuoti pirmiausiai, kad šiek tiek pasikeitė mūsų darbo tvarkė, nes rytoj po pietų, tai yra kovo 18 dieną, mūsų komitetas neposidžiaus. Kitas pranešimas. Parengtos, kaip jūs žinote, įsigaliojo o, naujos balsavimo taisyklės vasario 10 dieną. Ir šiandien bei rytoj jau balsuosime pagal naujas taisyklės. Tai reiškia, kad rytojus balsavimas vyks pagal naujas taisyklės, pasitaiso pirmininkas. O galutinis balsavimas ir balsavimas dėl rezoliucijų vyks e, vyks vardinių balsavimo būdu. Taigi rytoj balsuosime galutinai e, elektroniniu būdu. Dar vienas pranešimas po šios dienos posėdžio prašau nepalikti šioje salėje asmeninių daiktų, nes salėje vyks dar vienas posėdis. Salėje posėdžiaus Alde frakcija, todėl nepalikite rydienai jokių asmeninių daiktų. Ir galiausiai dar viena pastaba. Rytoj 10 valandą prieš balsavimą vyks fotosesiją, komiteto nariai fotografuosis ir taip mes paliksime pėtsaką parlamento darbo istorijoje. Jeigu jūs pageidaujate, prašyčiau dalyvauti, taip pat bus galima ir įmanomos ir asmeninės fotosesijos. Bet ponas Kvadras mūsų informavo, kad jūs turite pasirenkti fotosesijai moterim tai ypač aktualu, bet nemažiau aktualu turėtų būti ir vyrams, sako pirmininkas. Todėl ateikite rytoj visi šips su šypsena. Trečias dalykas praėjusio posėdžio, kuris vyko sausio 22-23 bei vasario 12-13 dienomis protokolų tvirtinimas. Protokolai buvo išplatinti kartu su kitais dokumentais. Jeigu nariai neturi pastabų ar nenori papildyti, laikau protokolus patvirtintais. Jie bus paskelbti tokios redakcijos, kokios dabar yra. Taigi tiek techninių pastabų. O toliau galime pereiti prie ketvirtojo punkto darbo tarkės, kuris iš tiesų yra mūsų darbinis jau konkretus klausimas ir tai yra pasiūlymai dėl pakeitimų direktyvai, dėl brandolinio įrenginių brandolinės saugos pateikta 215 pakeitimų ir 7 kompromisiniai. Dėl vieno nusimato diskusija. Norėčiau iš karto suteikti žodį pranešėjai ir manai Jordan, kad uh, turėtume pakankamai laiko viskam aptarti, nes pakeitimų pateikta labai daug. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs sakėte, iš tiesų pateikta 215 pakeitimų ir jie apima labai įvairius klausimus. Tačiau iš karto noriu pasakyti, kad su šešėliniais pranešėjais dirbome labai konstruktyviai ir parengėme septynis kompromisinius pakeitimus, kurie, tikiuosi, patenkins įvairių pusių lūkesčius. Aišku, kažkas išloš, kažkas praloš, bet pati kompromiso esmė yra tokia, kad nėra absoliučių nugalėtojų bet manau, kad tie kompromisai yra labai geras variantas, kuris padės patobulinti brandolinių renginių brandolinės saugos direktyvos pasiūlymą. A. Kompromisas susijęs su apibrieštimi reasonable achievable dėl įgyvendinamumo mes uh, siūlome tinkamesnį, tinkamesnį apibrėžimą. Toliau kompromisinis antras pakeitimas susijęs su skaidrumu. Pagal kompromisinį variantą numatyta laiku teikti informaciją visuomenė ir nedelsiant informuoti apie įvairius įvykius. Kompromisinėme variante taip pat numatyta, kad visuomeniai teikiama informacija turi apimti visą svarbę informaciją apie brandulinės jėgainės veikimą ir taip pat informaciją, kuri dėstoma poveikio vertinimo. Tai daroma vadovaujantis ES ratifikuota konvenciją ir turiu galvoje ne Euroatomo konvenciją, bet, tai, bet e, Arhuso konvenciją. Taip pat yra ketvirtas, trečias ir ketvirtas kompromisiniai variantai dėl saugos tikslų. Manau, kad mums pavyko surasti gerą formuluotą, kuri be kita ko yra pakankamai techninio pobūdžio. Penktasis kompromisinis pakeitimas yra susijęs su <clears throat> nuolatinė licencijos turėtojų licencijų peržiūra. Tokios peržiūros saugumo srityje reikalauja ir iki šiol galiojanti direktyva, o pagal kompromisinį variantą, kad reguliuojanti institucija kontroliuoja, kaip yra vykdomi įsipareigojimai per visą leidimo galiojimo laiką. Toliau šeštas nepaprastosios padėties, nepaprastosios situacijos planas, kuris turi būti nuolatos atnaujinamas ir rengiamas nemažiau kaip aštuoneriems metams. Na ir pats sudėtingiausias, ko gero, um, kompromisinis pasiūlymas susijęs su kolegų peržiūra tarpusavę peržiūrą. Pirma dalis yra susijusi su teisėkūros peržiūra, o antra dalis yra teminė peržiūra. Šiuo atveju negalėjome prieiti bendros išvados, todėl atsirado 7A ir 7B kompromisiniai variantai. 7A pasirašė PPE, socialdemokratai ir žalieji, o 7B kitos frakcijos. Iš tiesų, abiejų septintųjų pakeitimų atveju tekstas didelė dalimi sutampa, nes mes bendrai sutarėme, kad uh, Europos komisijos veikla turėtų būti rimtesnė ir kad komisija turėtų atlikti daugiau uh, funkcijų ir visą tai turi būti daroma NSREG kontekste. Tačiau septintas A kompromisinis varia, pakeitimas numato kiek daugiau funkcijų Europos komisijai atsižvelgiant į atliktą peržiūrą po šešerių metų. Ir pagal septintąjį A punktą komisija būtent yra pagrindinis žaidėjas, o pagal septintą B punktą toks vaidmo komisijai nenumatomas apskritai. Noriu Jūs informuoti, kad ketinu siūlyti tris žodinius pakeitimus. Pagal kompromisinius pakeitimus mes peržiūrėjome konstatuojamasias dalis ir manau, kad trijų konstatuojamųjų dalių atveju reikia aiškiau apibriežti ENS RIG funkcijas, ENSREG funkcijas. Taip pat mes um, svarstėme ir teisinio pagrindo klausimą. Kreipiausi į teisės komitetą, kad jis pareikštų savo nuomonę dėl teisinio pagrindo ir tikimasi, kad kovo 20 jūri komitetas patvirtins savo išvadas, tai yra dar e, prieš mums balsuojant. Ir todėl kreipiuosi į kolegas pakol kas e, nekelti teisinio pagrindo klausimo, nes pagal Euratomo sutartį ir Lisabono sutartį turėtų teisinių pagrindų būti Euratomo susitarimas, sutartis. Bet nebejotinai visada, kai tik įmanoma, reikia kovoti už daugiau galių suteikimą Europos parlamentui. Ir paskutinė mano pastaba susijusi su direktyva ir balsavimu. Pasikeitė balsavimo plenarinėje sesijoje data. Balsavimas vyks balandžio pirmą dieną, o ne antrą dieną, kai buvo numatyta ir tikiuosi, kad data daugiau nebus keičiama. Mes balsuosime dėl pasiūlymo. Balandžio trečią dieną pasitaiso kalbančioji. Taip pat, naudodamas į progą, noriu padėkoti sekretoriatui ir kolegoms už bendradarbiavimą, už pagalbą. O dabar esu pasirengusi išklausyti kolegų pastabų dėl kompromisinių pasiūlymų. Ačiū, ponė Jordan. Dabar turime galimybę pasikeisti nuomonėmis. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams, nes jie dalyvavo visose sudėtingose diskusijose, e, svarstant visus pakeitimus. Ir pirmiausia, Žodis ponui Koreja de Campos. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasidžiaugti tuo, kad jūs permėte pirmininkavimą ir noriu padėkoti poniai Jordan už puikų darbą. įvykusiuose posėdžiuose ir diskusijose viravo atvirumo mm, aplinka ir jai pavyko subalansuoti e, komisijos pateiktą pasiūlymą. Šią direktyvą būtina peržiūrėti ir parengti naują jos redakciją. Galime sakyti, kad tai pirmoji stambi iniciatyva po Fukushimos katastrofos kurios ėmėmės. Taip bandydami pasimokyti iš tos uh, avarijos. Tai turės atsispindėti, ta patirtis turėtų atsispindėti mūsų tolesniuose e, sprendimuose dėl teisės aktų, dėl brandolinio renginių saugos. Direktyvos projektas nėra tokio platus užmojo, kaip galėtų būti. Nežiūrinti tai, galime teikti, kad padarėme pažangos, kad einame tinkamą kryptimi, o šioje konkrečioje srityje tai nėra taip lengva. Brandolinė energetika yra tas rytis, kur susiduria e, valstybių narių nacionaliniai planai bei progresyvesnė pozicija siekis e, užtikrinti didesnę saugą. Ir šių išsiskiriančių nuomonių konfliktas atsispindi ir Europos parlamente. Dėrybos, kurios, kurias baigėme praėjusią savaitę, e, reiškia, kad parengti aštuoni kompromisai. E, manome, kad tie kompromisai padeda pasiekti pusiausviros. Socialdemokratų frakcija visada siekia užsitikrinti, kad saugos aspektai E, kurie buvo komisijos pasiūlyme bū, išliktų ir būtų sustiprinti. Ta galima pasakyti e, apie nacionalinių reguliavimo institucijų galiojimų stiprinimą, taip pat kolegų peržiūros atliekamą vaidmenį. Manome, kad tai svarbi priemonė, kuri padėtų išspręsti dabartinę problemą, bandant suderinti nacionalinius ir europinius interesus. Dėl komisijos vaidmens mes sutarėme. Komisija yra koordinatorė, kuri koordinuoja iniciatyvas nacionaliniu lygmeniu. Tam pritarėme. Dėl direktyvos teisinio pagrindo reikėtų uh, tą klausimą peržiūrėti ir užtikrinti, kad teisinis pagrindas būtų Lisabonos sutartis, ne Euroatomo sutartis. Tai leistų parlamentui atlikti savo funkcijas kaip vienai iš įstatymo įstatymų kūrimo institucijų ir užtikrinti didesnę brandolinę saugą ir geriau pasirūpinti visuomenės sveikatos apsaugos aspektais. Kaip pranešėjau minėjo, pritarėme ir tam, kad dabartinėje situacijoje Eurotomo sutartis yra atspirties taškas. Noriu padėkoti pranešėjai už visą jos darbą nuveiktą šiuo klausimu ir taip pat pasakyti, jog socialdemokratų frakcija neturi priežasčių balsuoti, dėl ko balsuo, turėtų balsuoti prieš šį pranešimą. Ačiū. Pone Dekampas. Ir kadangi ne visi šešėliniai pranešėjai yra susirinkę į posėdį, norėčiau pats pasisakyti, nes aš taip pat norėčiau prisijungti prie kitų kolegų, kurie pasveikino pranešėją. Šis klausimas tikrai yra labai sudėtingas nes buvo išsakyta daug viena kitai prieštaraujančių nuomonių. Ir skirtingos valstybės ir, ir, ir skirtingi kolegos e, skirtingai vertina brandolinius įrenginius ir jų saugos klausimą. Taigi nebuvo lengva rasti kompromisus šiais klausimais. Todėl Suprantama, kad po Fukushimos avarijos įvyko daugybė inirtingų e, diskusijų dėl brandolinės saugos ir nėra taip paprasta e, apspręsti to, tolesnę kryptį šioje srityje. Taigi noriu dar kartą padėkoti poniai Jordan. Ji mm, dėjo visas pastangas ieškodama e, sprendimų nežiūrinti tai, kad nuomonės kartais labai išsiskyrė ir jai pavyko parengti kompromisinius pakeitimus. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti, jog labai svarbu išlaikyti ir sustiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų e, nepriklausomą statusą, kad stebėsena e, nacionaliniu mastu vyktų savarankiškai ir kad tą darbą atliktų profesionalai. Nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomybė yra ypač svarbus dalykas. Ir komentuodamas pirmuosius šešis pakeitimus, aš tikrai pritariu pranešėjai ir čia neiškyla jokių problemų nei kontroversijų. Mūsų nuomonės išsiskiria dėl kolegų peržiūros klausimo. Kalbant apie tai, reikia pasakyti, jog mes nemanome, kad Europos komisija turėtų vaidinti savotiško teisė, teisėjo vaidmenį, varžybų teisėjo vaidmenį. Mes manome, kad lab, svarbiausias dalykas nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumas. Tų institucijų nuomonė yra svarbiausia. Ir reikėtų e, tomis nuomonėmis ir remtis. Mums svarbiausias dalykas yra e, komunikavimas NSREG struktūroje ir todėl mes parengėme antrąjį pakeitimą kur išdėstyta mūsų nuomonė. Būtent todėl atsirado 7a ir 7b pakeitimai. Ir abu šie pakeitimai bus e, e, rytoj balsuojant, dėl jų abiejų balsuosime, nes dėl, dėl šio aspekto mums nepavyko suderinti nuomonių ir todėl nusprendėme pristatyti du atskirus pakeitimus šiuo klausimu. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjai. Ačiū Jums už Jūsų kantrybę. Ir ir už pastangas derinant mūsų nuomonės. Tikiuosi, kad rytoj balsuojant rasime e, protingai pagristą sprendimą Europos parlamentui. Ačiū. Aš išsakiau nuomonę kaip šešėlinis pranešėjas nematau daugiau kitų šešėlinių pranešėjų. Todėl manau, kad galime eiti dabar sutikti žodį e, pas, kitiems kalbėtams pasisakyti šiose diskusijose. Pone Grostet, ačiū pone pirmininkė. Iš tikrųjų kalbame apie klausimus, kurie yra sudėtingi, opus ir svarbus. Ir aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, nes Jos, jai teko tikrai sudėtinga užduotis suderinti tikrai labai e, išsiskiriančias pozicijas tikrai svarbiais ir sudėtingais klausimais šioje direktyvos peržiūroje. Visų pirma, komentuodama teisinį pagrindą, noriu pasakyti, kad tai nuolatos e, iškylantis klausimas, asmenuotis klausimas, kiek pamenu iš savo darbo parlamente, e, svarstant visus pranešimus e, brandolinės saugos klausimais. Ir aš manau, kad mes turime išlaikyti dabartinį teisinį pagrindą. Eurotomo sutartį, man atrodo, būtų per daug rizikinga iš naujo atverti diskusiją šiuo klausimus nes tai reikštų labai sudėtingą procedūrą, reiktų tarp vyriausybinės konferencijos, e, balsavimo e, vienbalsiai ir taip toliau. Kitas aspektas - skaidrumas. Šiuo klausimu, žinoma, mes visi pritarėme būtinybėje užtikrinti skaidrumą ir aš sveikinu tuos pasiūlymus, kuriais didinamas skaidrumas e, piliečių atžvilgių, bandant atsižvelgti į jų būkštavimus, tai kas jiems rūpi, brandolinės e, energetikos klausimų, e, elektros gamybos klausimų, taip pat siekiant dekarbonizuoti mūsų ekonomiką. Brandolinė energetika nukentėjo nuo neteisingos viešųjų ryšių politikos. Ir taip pat atsvelgiant į Europos industrializacijos politiką, skaidrumas yra būtinas. Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau pakomentuoti, e, užduočių padalymas komisijai ir nacionalinėms institucijoms. Ir čia aš pritariu Jums, pirmininkė. Po Fukushimos avarijos mes suvokėme, kad reguliuotojas, e, reguliuotojai reikia suteikti ne tik galės, kompetencijas, tas reguliuotojas turi išreikšti savo, reikšti savo nuomonę dėl brandolinės saugos. Ir todėl aš pateikiau pakeitimų, kurių tikslas sustiprinti, užsinkti didesnį regu, nacionalinio reguliuojimo institucijų nepriklausomumą ir savarankiškumą. Būtina suteikti toms institucijams teisinės ir finansinės priemonės dirbti savarankiškai e, kitų viešų institucijų atžvilgių ir, ir finansinių interesų grupių atžvilgių. Kodėl? Ir todėl, būtent, ir todėl būtent mane neramina kai kurie pasiūlymai dėl pakeitimų, taip pat ir kompromisas, 7a e, kompromisas, e, kuris susilpnintų ir sumažintų nacionalinių institucijų atsakomybę e, santykiuose su komisija. 2013 e, kovo mėnesį balsavome dėl rezoliucijos dėl rizikos e, vertinimo ir dėl brandolinės saugos klausimo Europoje. Mes nusprendėme, kad reikia atlikti patikos jėgainių atsparumo, atlikti jėgainių atsparumo testus ir taip patikėti Europos reguliuotojų grupiai. Reikėtų suderinti požiūrį į brandolinę saugą Europos mastu, e, sugriežtinant normas, įvedant e, griežtesnius kriterijus, taip pat e, reikalauti aktyvesnio keitimosi patirtimi, taip pat užtikrinti kolegų pežiūros mechanizmo panaudojimą ir išnaudoti NSREG, pasitelkti papildomą e, ekspertų pagalbą prireikus. Apie tai ir kalbama pakeitimuose. Taigi septintasis A pakeitimas per daug galių suteikia Europos komisijai ir aš palaikau septintą B kompromisą, kuris ypač akcentuoja Europos reguliuotojų grupės darbą brandolinės saugos rytyje. nacionalinės saugos institucijos, mano galva, e, turi išlikti, nuoroda į jas turi išlikti e, pranešimo nuostatose. Taip pat Europos reguliuotojo e, direkt, gairias turėtų įgyvendinti nacionalinės institucijos, reikia taip pat ir tai yra labai svarbu iš, iš, išlaikyti, užtikrinti nacionalinių institucijų, nacionalinių reguliavimo institucijų savarankiškumą. Tai tiek būtų. Ačiū. Děkuji. Dále se přihlásil do diskuze. Děkuji. Toliau ponas Vidal Quadros paprašė žodžio, prašau. Sí, gracias, señor presidente. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau prisidėti prie tų, kurie pasveikino pranešėją. Kaip visada, jinai nuveikė puikų darbą. Yra dar ir papildomų pliusų šį kartą. Tai yra, jinai turėjo dirbti labai sparčiai, nes mes jau einame prie pabaigos šio parlamento kadencijos. Ir tikrai darbas labai paspartėjo pastaraisiais porą mėnesių. Šiuo metu mes svarstome pakeitimus, dėl kurių buvo sutarta, dėl kurių balsuosime rytoj. Tačiau, manau, neišvengiama, kad turime užbaigti šių klausimų nagrinėjimą, neturime jų palikti kitos kadencijos parlamentui. Noriu išreikšti pritarimą pakeitimams, kuriais pripažįstamas labai svarbus vaidmuo, kurį turėtų suvaidinti nacionaliniai brandolinės saugos reguliuotojai. Čia reikia atsižvelgti į techninės žinias šiame sektorėje nacionalinėse valstybėse narėse ir jeigu norime tęsti, gerinti darbą šiame svarbiame sektorėje, būtina užtikrinti nacionalinių brandurinių saugos institucijų darbą. Svarbu, kad tie reguliuotojai būtų nepriklausomi, kad jie turėtų pakankamą žinių ir patirties lygį. Ir aš apie tai kalbu todėl, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, svarbiausia asmenys, vadovaujant asmenys tokių institucijų yra skiriami remiantis politiniais kriterijais, o ne profesiniais kriterijais ar mokslinės patirties, kompetencijos kriterijais. Ir tikrai dėl to reikia apgailestauti, nes reguliavimo institucija turėtų apimti aukštos kvalifikacijos grupės. Tokie žmonės, kurie dirba šioje srityje nuo pagrindų iki aukščiausių pozicijų. Kiekvienas iš tų žmonių turėtų būti uh, tinkamai parengti, apmokyti žmonės, tinkamos profesinės karjeros, kurie turi nemažai patirties ir žinių šioje srityje. Dėl to mes ir pateikėme šiuos pakeitimus, kuriuose sakoma, kad mūsų valstybėse narėse dėje yra skiriami žmonės į vadovaujančius postus remiantis partijų ir politiniais kriterijais o ne žmonių žiniomis ir profesinė patirtimi. Žinoma, tai susiję su visuomenės nuomonės klausimu. Viską, ką mes darome, kad konsoliduotume europinę struktūrą, kalbant apie brandolinę saugą, yra gerai, nes tai sukuria pasitikėjimą visuomenės akise ir tai leidžia toliau vystyti šį sektorių. Tai leidžia atsitolinti nuo populistų ir demagogų požiūrio. Iš tiesų, Euratomo sutartis yra labai aiški, kai kalbama apie energijos rūšių derinį, dėl kurio turėtų apsispręsti pačios valstybės narės. Ir tai yra strateginis faktorius. Brandolinės energijos dalis yra strateginis faktorius kiekvienos valstybės narės strategijoje. Ir manau, reikia tai atsižvelgti. Manau, kad esame pasirengę rydienos balsavimui ir ponia Jordan tikrai galės ramiai miegoti, nes jai tikrai pavyko atlikti labai kokybišką darbą, ko mes iš jos ir tikėjomės. Ačiū, toliau ponė Gibner. Ačiū. Ačiū. Fukushimos nelaipė leido mums įsisamoninti, jog saugumas, brandolinė sauga turi būti svarbiausias klausimas Europoje. Dėl to mes nusprendėme, kad reikia iš dalies pakeisti direktyvą ir mūsų kolega ėmėsi parengti šį pranešimą. Turėtumėm įvertinti tai, kad svarbiausi klausimai buvo įtraukti į šį pranešimą. Mes norėjome tokios priežiūros, pagal kurią būtų leidžiama daryti išsamius patikrinimus visose ES branduolinėse elektrinėse. Taip pat mes sakėme, jog turėtų būti išsamus ir reguliarūs patikrinimai, kurie užtikrintų saugų visų branduolinių elektrinių veikimą. Taip pat mes įtvirtinome, kad priežiūros institucijos kiekvienoje valstybėje narėje bus pakankamai pažangios, kad neiškils jokių sunkumų vykdančią procedūrą. Dabar mes tvirtinsime pakeitimus, kurie iš tiesų nieko gero neduoda, kurie susilpsnis tų institucijų veiklo, veiklą. Tos institucijos šiuo metu veikia labai gerai, patikimai ir mes turime jomis pasitikėti. Mes turime suteikti joms visą savo pasitikėjimą, kad jos toliau vykdytų savo darbą. Nereikėtų abejoti jų patikimumu. Tai, ką sakė Fransuara, labai svarbu. Visų pirma, tai, kad ateityje mums reikia suderintų kriterijų rinkinio, pagal kurį mes galėtumėm nustatyti tą minimalų, minimalę saugos ribą, kalbant apie brandulinius įrenginius ir jų saugą. Dėl to mes galėsime balsuoti dėl tokių nuostatų, kurios leis užtikrinti tokias sąlygas. Taip pat matau, jog yra pats laikas tam, kad mūsų idėjų susijusios energijos rūšių mišinių turėtų apimti ir brandolinę energiją. Mes negalime sakyti, jog brandolinė energija yra neprimtina. Mes turime paaiškinti mūsų piliečiams brandolinės saugos parametrus ir kaip bus tai užtikrinama. Brandolinė energija turi būti saugi techninę prasme, bet taip pat reikia užtikrinti ir, ir energijos tiekimo saugumą tiek pramoniai, tiek atskiriems vartotojams. Ačiū. Toliau ponas Bžežina. Eh, Ačiū už sutiektą žodį. Noriu prisijungti prie tų, kurie padėkojo mūsų kolegijai poniai Jordan už jos nuveiktą darbą. Užduotis tikrai sudėtinga nes kalbant apie branduolinę energiją ir jos naudojimą, mes nesame susiskaldę politiškai išskyrus žaliuosius, tačiau mūsų nuomonė išsiskiria priklausoma nuo valstybių narių, kurios naudoja branduolinę energiją energijos gamybai ir tų valstybių narių, kurios pasisako prieš branduolinę energiją. Aš pritariu visoms priemonėms, kurios leistų sustiprinti reguliuotojų nepriklausomumą ir įgaliojimus. Aš pritariu, jog reikia didinti skaidrumą. Aš netgi raginčiau įvesti absoliutų skaidrumą, taip galėčiau pavadinti. Tačiau ar tie įgaliojimai susiję su komisijos įgaliojimais? Aš tam prieštarauju aš prieštraučiau tam, kad komisija darytų kokią nors įtaką reguliuotojams. Dėl to aš pritariu septintam bai kompromisiniam pakeitimui. Manau, kad kolega nuveikė puikų darbą. Kompromisas pasiektas tikrai geras. Nes iš vienos pusės tam tikri dalykai man neimprintini, nes aš pritariu brandulinė energijai Tačiau iš kitos pusės aš girdžiu, kad tas kompromisas nėra pakankamai plataus užmojo. Tikėkime, kad rytoj mes nubalsuosime tinkamai ir ES turės dar vieną gerą dokumentą savo teisės aktų rinkinėje. Toliau ponas Pačko. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, aš noriu pirmiausiai padėkoti poniai Jordan už parengtą pranešimą. Jie atliko svarbų darbą ir labai rimtai dirbo. Manau, kad turime išlaikyti euro atomo sutartį kaip teisinį pagrindą, nes būtent tokiu pagrindu turėtume remtis dirbdami šioje srityje ir ateityje. Regaliuojančios institucijos, kita vertus, turi būti kaip galima labiau savarankiškos veikti pagal tarptautinės taisyklės ir dar svarbu užtikrinti, kad nacionalinės reguliuojamosios institucijos turėtų pakankamai kompetencijos veikti ir būtų politiškai nepriklausomos. Ir manau, tada nereikės jokių kitų dalykų. <clears throat> Mes iš esmės turėtume vadovautas tarptautinėmis taisyklėmis, kurios turi būti įgyvendinamos bet kurioje pasaulio valstybėje. Ačiū. Ačiū. Pasisakė visi sąraše buvę kalbėtojai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovui, o tai yra ponas Garyba. Žodis jums. Ačiū, pane pirmininkė. Labadiena, garbus parlamento nariai. Pirmiausia, žvelgianti tai, ką mes matome šiandien pranešime, rodo Europos parlamento nemenka parama mums. Ir tai labai malonu. Ypač noriu pažymėti, kad pranešėjai labai rimtai dirbo ir sugebėjo suderinti gana skirtingas nuomonės ir jos dėka vietoj 215 pakeitimų turime šiandien septynis kompromisinius. Aišku, septintasis kyla į dvi dalis. Dar noriu pažymėti, kad jūsų priimamo sprendimo laiko aspektas yra labai svarbus dalykas. Kai kurie iš jūsų jau pasakėte, kad šis teisės aktaras, aktas yra esminis ES dokumentas reaguojant į avariją Fukushimoje. Todėl labai svarbu kad darbas būtų atliktas laiku, nes neaišku, kaip greitai galėtų naujos kadencijos Europos parlamentas parengti dokumentą. Todėl labai svarbu iki šios kadencijos pabaigos pabandyti patvirtinti pranešimą. Dera pažymėti, kad pranešėjai labai glaudžiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais, o tai tik parodo, kiek rimtai vertinama, vertinamas rengiamas dokumentas. Dabar dėl pakeitimų. Mes uh, spėjome atlikti pirminę analizę ir apskritai komisija pritarė siūlomiems pakeitimams. Ir manau, nenustepsite išgirdę, kad renkantis tarp 7A ir 7B komisija pirmenybę, nedidelė, bet visgi pirmenybę, teikia 7A kompromisui. Kita diskusijos dalis, kuri vyko šiame komitete, susijusi su E, teisėkuros akto pasiūlymo teisinių pagrindų. Iš karto noriu pasakyti, kad mes gerai suprantame, kuo vadovaujasi Europos parlamentas, priimdamas sprendimą dėl teisinio pasiūlymo pagrindo nes parlamentas teikia pirmenybę Euratomo sutarčiai. Tačiau norėčiau Jums priminti, kad 2002 metais Europos teisingumo e, teismas kaip teisinį pagrindą brandolinės saugos rytie patvirtino Euroatomo 30, sutarties 31 straipsnį ir galiojančios direktyvos tekstą. Todėl labai svarbu nepažeisti Teisingumo teismo sprendimo dvasios. Ne kalbėsiu plačiau, nes, nes pranešėja gana smulkiai pristatė kompromisinius pakeitimus, bet ypač malonu pažymėti, kad skaidrumo principas didesnė brandolinių renginių brandolinė sauga ir visi kiti mums svarbus elementai susilaukė parlamento pritarimo. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, kad jį apibendrintų šią diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinau, kad šiandieną užtikrintas vertimas į ir iš slovėnų kalbos, todėl aš pasinaudosiu dabar galimybę kalbėti gimtają kalbą. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū visiems už diskusiją. Pradėsiu nuo teisinio pagrindo klausimo. Tikrai norėčiau, kad teisinio pagrindo klausimas netaptų nesantaikos obolių ir dėl to nereikėtų atidėti viso šio darbo tvirtinimo kitos kadencijos parlamentui. Aš manau, kad pri, sprendimą priimti turime dabar. Tokia yra mūsų pareiga piliečiams. O kelti klausimą dėl teisinio pagrindo man, re, mano akise reiškia bandymą viską sustabdyti. Mesgi tiesiog peržiūrėjome galiojančią direktyvą, kuri grindžiama Euratomo sutartimi. Džiugu, kad e, bendrai sutarėme dėl skaidrumo principo ir kad mūsų nuomonė sutampa dėl paties saugumo prioritetiškumo. Nebejotina, kad pirmiausia dera užtikrinti saugą ir tam tikslui pasiekti reikia skirti pakankamai žmogiškųjų bei finansinių išteklių. Buvo kalbėta diskusijoje ir apie nacionalinių reguliuojančiųjų institucijų savarankiškumą ir nepriklausomybę. Mano galva, septintasis A kompromisinis variantas kaip tik ir užtikrintų nacionalinių reguliuojančių institucijų nepriklausomybę ir savarankiškumą, nes pagal septintąjį A kompromisinį variantą jos, joms užtikrinamas savarankiškumas. Skirtumas tik tai toks, kad Europos komisija nebejotinai e, Ensrego atveju turi tam tikrų daugiau e, papildomų teisių. Galų gale ši sistema galiojo iki šiol, ypač pavyzdžiui atliekant bandymus nepalankiomis sąlygomis ir vertinant tų bandymų rezultatus. Todėl, manau, būtų visai protinga neatsisakyti nacionalinių įrenginių saugumo patikrinimo. O tada jau aišku turėtume galvoti, kaip įgyvendinti teikiamas rekomendacijas kurios parengiamos po bandymų. Ir visai nesvarbu, už kurį kompromisinį septintąjį variantą balsuosime, A ar B, bet kuriuo atveju nuo jo direktyva tik išloš, nors aš asmeniškai raginu balsuoti už septintąjį A kompromisinį variantą. Taigi tiek O baigdama noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą, padėkoti šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms ir taip pat sekretoriatui. Turiu pasakyti, kad komisija labai noriai su mumis dirbo ir kai tik tai mes kreipdavomės į komisiją, ko nors klausdami, iš karto gaudavome atsakymą, už ką esame komisijai dėkingi. Ačiū. Ačiū visiems diskusijos dalyviams, sako pirmininkas nes e, tokiu būdu mes baigiame labai ilgą diskusiją tarp šešėlinių pranešėjų ir tarp pranešėjos bei šešėlinių pranešėjų. Ir kaip sakė ponas Kvadros, laikas, laiko turime nedaug. Ir turime patvirtinti šį dokumentą iki mūsų kadencijos pabaigos. Balsuosime rytoj dėl šio pranešimo po 10 valandos iš karto po fotosesijos. Nes pirmiausia, eisime fotografuotis, o paskui prasidės balsavimas, sako pirmininkas. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Ir tai yra susitikimas su ponu Dominiku Ristori, energetikos generalinio direktorato generaliniu direktoriumi. Kalbėsime apie ES energetinę politiką. Noriu pakviesti, noriu pakviesti uh, e, poną Ristori užimti vietą prie prezidimo stalo. Gerai. ještě jednou vítám Panas. Kągi, labadiena dar kartą. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Mums didelė garbė, kad jūs atvykote pasikeisti nuomonėmis dėl įvairiausių energetikos srities klausimų. Jūs žinote, kad mūsų komiteto nuomonę, energetikos klausimas susilauks nemažų aptarimų, ne tik ateityje. Tema svarbi, ypač galvojant apie Europos ateitį. Be to, ką tik pasibaigusi diskusija parodė, kad energetikos klausimai nėra jau tokie lengvi, nėra lengva susitarti dėl bendro požiūrio, dėl įvairių nuomonių, o taip pat ir dėl skirtingų energetikos sektorio susiklošysių tradicijų. Todėl jūsų darbas tikrai nebus lengvas. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir laukiame e, galimo pasikeitimo nuomonėmis. Ir iš karto suteiksiu žodį ponui Ristori, kuris pradės mūsų diskusiją, pristatys šią temą. Tada galės pasisakyti komiteto nariai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Noriu padėkoti už kvietimą man, kuris sutampa su dienos, dienos aktualijos paštrėjimu, dėl kurios e, energetika tampa politinių diskusijų svarbiausių klausimų. Tokia yra situacija Europoje. Ir tą patį galima pasakyti apie e, padėtį taptautinių mastų geopolitinėme kontekste. E, Ir um, savo pasisakymo metu norėčiau mm, akcentuoti visų pirma, svarbiausius du dalykus. Visų pirma, pakalbėti apie tai, kas keičiasi, kaip keičiasi pasaulinė padėtis, kaip keičiasi padėtis Europoje. Europa nėra energetinė sala, mes turime e, tas visas tendencijas priimti. E, absorbuoti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Europai reikia tokios energetikos politikos, kuri būtų e, paremtas tinkamų balansų tarp konkurencingumo ir konkurencingumo ir testinumo balansų. Kas keičiasi, kaip keičiasi tarptautinė padėtis ir, ir tai E, ne mūsų naudai. Visų pirma, šaltinių diversifikavimas, atsinaujinančių energijos šaltinių pažanga ne tik Europoje, bet ir Azijoje, Latino Amerikoje, bei taip pat e, naftos ir dujų netradicinių mhm. šaltinių, energijos šaltinių naudojimas ir tai atsiliepia ir, ir energijos kainai ir konkurencingumui pasaulyje. Antra, e, vis, aštrėja, vis auganti paklausa. Ir tai yra tik pradžia. Ir tam įtakos turi trys veiksniai. Visų pirma, geografinė situacija, nes labai paspartėjo demografiniai veiksniai. Ir jau dabar yra daugiau negu mili, Iš trijų. 19 amžiuje buvo vienas milijardas gyventojų, o dabar virš trijų milijardų. Ir pasaulio gyventojų e, judėjimo kontekste žmonės iš kaimo vietovių juda į miestus ir e, poreikis, energijos poreikis e, auga. Dar vienas veiksnys E, naujosios vidutinės klasės e, spartus augimas. Ir per, atin, per kitus du dešimtmečius ma, planuojama, kad e, labai išauks ši visuomenės, klas, visuomenės grupė Azijoje, Kinijoje, taip pat Afrikoje bei Latinų Amerikoje. Ir todėl ga, reikia prognozuoti, kai, kaip tai atsilieps kainoms, kaip tai paveiks kainas, nes energijos kainos e, išliks didelės. Ir dar vienas svarbus dėmuo, kurio mes neįtakojame ir, kur, ir tai yra tos analizės rezultatas, tai bendra globalinė konkurencija geopolitinėme kontekste tarp politinių galybių, kovojant dėl prieigos prie išteklių. Ir visa tai vyksta e, konkrečiame pasaulinėme kontekste. Anksčiau kalbėdama apie e, pokyčius naftos rinkose, dabar kalbame vis dažniau apie dujų rinkas, taip pat netradicinius energijos šaltinius ir e, suskystintas gamtinės dujas. Šalia to mums Europoje ir, ir mes Europoje turime labai nedaug natūralių energijos išteklių, mums reikia subalansuotos e, Europos energetinės politikos, kuri apimtų konkurencingumo aspektą, testinumą ir e, apsirūpinimo energiją šaltiniais saugumą. Ir čia norėčiau pakomentuoti keletą svarbių dalykų. Visų pirma, toliau siekti subalansuoto ekonomikos dekarbonizavimo. Ir turiu pasakyti, kad šiandien Europoje 50 procentų mūsų naudojamos elektros jau šiandien 2014, o ne 2020 yra pagaminama neteršiant aplinkos CO2, nepagaminant CO2. Junktinėse valstijose tas kiekis yra 22 procentai. Taigi, tuo požiūriu E, mes esame pasaulio lyderiai. Ir kaip žinote, komisija patikė pasiūlymą iki 2030-ųjų 40 procentų sumažinti CO2 sklaidą. E, noriu pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas balsavo būtent už tokius sprendimus, sprendimus tą kryptimi. Ir žinau, kad daugybė valstybių narių palaiko šį tikslą, nors dar e, reikia išspręsti e, kai kuriuos teisinius aspektus su Lenkija ir kai kuriomis kitomis Rytų Europos valstybėmis. Mums reikia plėtoti m, tinkamas anglies panaudojimo technologijas, nes anglis dar kurį laiką išliks rinkoje ir, ir ji bus naudojama, pavyzdžiui, 90, 80 procentų energijos e, e, Lenkijoje pagaminama e, panaudojant anglį ir mes esame suinteresuoti neatsilikti nuo technologijų plėtros šioje srityje. Mums taip pat reikia E, plėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius, bet remtis į rinką orientuotų požiūrių. Būtent e, tai ir siūlome. E, siūlome siekti didesn, didesnės, didesnės atsinaujinančio energijos šaltinių dalies pasi, pasiremiant į rinką orientuotų požiūrių bei užtikrinant E, atsižvelgiant į, į rinkos poreikius. Mums reikia subalansuoto ir e, diversifikuoto energinio derinio ir negalime visko, sutepti visų pastangų tik tai į vieną energijos rūšį. Dar vienas dalykas. Uh, neįprasta yra tai, kad kai kurios valstybės yra, išlieka ir toliau visiškai priklausomos nuo trečiųjų šalių. E, energijos tiekiamos iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Baltijos valstybės, dėl, nuo, nuo energijos tiekiamos iš Rusijos. Ir tai ypač svarbu, kalbant apie e, jungtis tarp energijos tinklų, turiuomenį Iberijos pusęsalį, tarp taip pat Pirienai ir Prancūzija planus ir projektus šioje srityje visiškai palaikau. Ir praeisę savaitę buvau susitikęs su atsakingais pareigūnais iš Ispanijos ir Prancūzijos atsakingais už e, tinklus. Taip pat reikėtų sustiprinti regionų bendradarbiavimą, nes e, tarpinės jungtis yra svarbu, tačiau e, tai, tai reikia suvokti, kad mūsų darbas užtruks ilgą laiką. Reikia sutelkti dėmesį į, tas, į tuos regionus, kur jau e, e, egzistuoja reikalingos jungtis ir taip pat raginti bendradarbiauti e, perdavimo sistemų operatorius ir teikti reikalingą dėmesį šiaurės pietų ir rytų vakarų ašiai. Ir reguliavimo institucijos ir e, perdavimo sistemo operatoriai turi neišvengiamai bendradarbiauti. Ir tai leis mums siekti geresnės atsinaujinančios energijos šaltinių integracijos, leis e, užtikrinti centralizuotą ir decentralizuotą energijos gamybą ir optimaliai valdyti gebėjimus. Tiek, tai tiek kalbant apie regionus. Trečia E, paklausos e, valdymas ir energinis našumas, energinis naudojimo našumas. Europos teisinė bazė šiuo klausimu yra pažangiausia pasaulyje. Reikia tai išnaudoti, reikia išnaudoti visą turimą potencialą. Tačiau čia viskas nėra tik tai juoda ar balta. E, mes kalbame apie tikrai didžiulę mūsų pramonės ir įmonių pažangą. Uh, ir apie energijos, energijai, energijos naudojimo intensyvumą. Mes esame labiau pažengę jungtinės valstijos. Tačiau potencialas dar išlieka trijose sektoriuose. Visų pirma, pastatai. Tai yra 40 procentų e, energijos suvartoja pastatai. Reikėtų geriau izoliuoti e, esamus pastatus ir uh, taip pat dirbti šildymo sektoriuje. Toliau, transportas. Čia svarbus yra du dalykai. Reikia užtikrinti e, automobilius su vidaus degimo kad e, automobilis su vidaus degimo varikliais e, mažint, mažiau terštų aplinką CO2, kad būtų kuriami pažangesni automobiliai. Ir, kiek žinau, mes Galime e, pereiti prie tikrai naujos kartos automobilių, kurie naudotų daug mažiau kūro. Taip pat skatinti elektrinių automobilių e, plitimą ir ypač kaimo vietovėse. Ir dar vienas svarbus sektorius tai e, elektros įranga, ekodizainas, eko žymėjimas, e, Čia yra galimybių, daug galimybių e, tiekti į rinką pačius e, pažangiausius įrenginius. Dar vienas svarbis rytis - tai e, kaina ir kaštai. E, parengta studija šio klausimu, kuri viską puikiai iliustruoja. E, didmenos ir mažmenos kaina už energiją yra labai, labai skiriasi. Komisija, parlamentas, vyriausybės ir ekonominiai subjektai e, turėtų pasidomėti šią studiją ir pasidaryti išvadas. Dar vienas svarbus dalykas – novatoriškų sprendimų ir naujų technologijų dėgymas. Energijos sektorius beveik beveik neinvestuoja į šias rytis su suretomis išimtimis. Taip pat tampa aišku, kad mes nesugebėsime konkuruoti reikiamų lygmenių, jeigu vėluosime dėl patentų srityje, taip pat vėluosime įsisavinti pažangiausias technologijas šioje srityje. Pateiksiu pavyzdį. E, praeitą savaitę domėjusi, kaip, kokia yra padėtis su patentais e, išmaniųjų skaitliukų klausimų. E, technologijų požiūrių mes esame gana brandus ir jau galime, galėtumėme imtis tų skaitliukų platinimo, suteikdami galimybę vartotojams viską kontroliuoti. Tačiau uh, viską stabdo e, patentų klausimas. Mes atsiliekame nuo JAF ir nuo Azijos. Ir čia reikėtų imtis ženklių pastangų, kad pasivytume, sumažintumėme tą atotrukį. Ir žinoma, reikėtų pasinaudo, išnaudoti visus ES fondus. Ir noriu priminti, kad Europos parlamento Parma esame skyrę 100 milijonų eurų šiai sryčiai, 3 milijonai iš Europos struktūrinių fondų, 5,8 milijono iš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir reikia kiek įmanoma intensyviau, kaip, kaip e, buvo akcentuota, ką tik vykusiuose čia diskusijose e, būtų sprendžiami visi brandolinės saugos klausimai ir klausimai Džiaugiuosi, kad parlamentas palaiko mūsų iniciatyvas ir siūlymus šioje srityje, nes Europa e, turi pas, pasirūpinti, rūpintis visais šiais klausimais. Brandolinė sauga negali neiš, būtinai būti pigi ir turime bendradarbiauti su savo partneriais šioje srityje. Ačiū. Děkuji e, panu generálnímu řediteli. Děkuji generaliniam direktoriui. Dėkuoju už patiktą dabartinės situacijos bendrą apžvalgą, kokia yra energetikos padėtis Europos Sąjungoje. Tai yra tik tai pradžia. Mes dar turėsime priimti labai svarbius sprendimus ateityje. Tai jūs ir sakėte savo pranešimo įžanginėje dalyje. Saraše turime keletą norinčių pasisakyti. Pone Karostat, prašau. Dėkuoju. Gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui. Jūs mums tikrai nupiešėte labai įdomų paveikslą, labai išsamų paveikslą, kokia yra dabartinė padėtis, kalbant apie Europos energetikos politiką. Ir mes labai aiškiai matome, atsižvelgiant į tai, kas vyksta Ukrainoje ir Kryme, mes matome, kaip ES energetinis e, priklausomumas, kokią svarbą jisai turi. Turime dirbti šioje srityje. Ir kitos kadencijos Europos parlamentas turės atsižvelgti, skirti daug dėmesio ES energetikos politikai. Tai turėtų būti pagrindas visų mūsų svarstymų. nes tai turėtų skatinti ir mokslinius tyrimus, ir pramonės atitinkamų sektorių politiką. Taigi labai dėkoju už tą paveikslą, kurį mums pateikėte ir dabar mes tikrai matome, kokios yra aktualios problemos. Aš pirmiausia norėčiau kalbėti apie kainą. Jūs kalbėjote apie energetikos kainą. Dažnai ta kaina yra pernelik didelė Europos Sąjungoje, didesnė nei kitose ekonominėse zonose. Pavyzdžiui, JAV sumažėjo energetikos kaina, kadangi buvo pasitelktos skalūnų dujos. Tai turi labai didžiulį poveikį ES konkurencingumui ir mes dažnai susidarėme su, su tuo, kad uh, vyks įmonių delokalizavimas. Politiko, e, energetikos politika labai susijusi su pramonės politika ir labai svarbi ES ekonomikai apskritai. Mes turime turėti globalią viziją, kalbėdami apie ES e, energetikos politiką, susijętis tai su klimato kaitos politika, bet ne vien su ją. Čia ypač svarbu pramonės politika. Ir Šios Europos parlamento kadencijos metu mes daug kartų kreitėmės į Europos komisiją, kad būtų kalbama apie energetikos politiką, atsižvelgiant į klimato kaitos politiką. Ir taip pat kalbant apie pramonės politikos ateitį. Energijos kaina neturėtų šiuo atveju stabdyti tolesnės strategijos. Naujas projektas dėl valstybės pagalbos energetikos srityje, naujos gairės iki 2020 metų. Aš džiaugiuosi, kad komisija numato skatinti finansavimo sistemą tuose, tų energijos sričių, sričių, kur naudojama mažai iškastinės anglies, naudojant naujas inovacinės technologijas, jau brandžias technologijas – ir kad e, kainą sumažinti tiek vartotojams, tiek įmonėms. Tačiau man kelia rūpesti išimčių taikymas, iš, kriterijai dėl išimčių taikymo tom energetikos rūšims, kurios intensyviai naudoja energiją. Kai yra nustatomos išimtis ir man kelia nerima tai, kad naujos gairės gali dar labiau padidinti energijos kainą. tų kriterijų sugriežtinimas kelia riziką daugeliui sektoriui. Ir aš norėčiau šiame kontekste sužinoti, gerbiamas generalinį direktorių, kaip jūs galėtumėt pateisinti tokias priemonės, kuo jas galėtumėt pagrysti. Aš prituriu sprendimui, kuris buvo priimtas e, klimo kaitos ir energetikos srityje, bet mes turime laikytis pragmatiško, realistiško požiūrio. Ir man kelia nuostaba, jog siūloma nustatyti bendrą režimą labai skirtingams pramonėms sektoriams, neatsižvelgiant į sektorinį, sektorinius ir ekonominius skirtumus. Yra štai plieno pramonės sektorius, kuris labai daug nukentėjo ES pastarojų metu. Reikėtų vis dėlto išsaugoti plieno sektorių mm, ES. Mes būtinai turime jį išsaugoti, nes tai yra pagrindas pramonės sektoriaus politikos. Mes negalime sužlugdyti šio sektoriaus, būtinai jį išsaugoti, plieno sektorių. Ir kai mes bandome kelti klausimus ir kai e, nustatome ribas galimo CO2 išmetimo atskiruose sektoriuose, mes turėsime dėti pastangų, kad nemažiausiai kaip 15 procentų CO2 būtų sumažintas. Tačiau neturime dirbtinai didinti energijos kainų, nes iškils labai didžiulė rizika tam tikriems pramonėms sektoriams, kurie yra labai svarbus. Mes turime išlaikyti ryšį tarp būtinybės išlaikyti konkurencingumą tam tikrų mūsų sektorių, kurie tikrai naudoja daug elektros energijos. Ir iš kitos pusės, kaip išsaugoti būtinybę e, kurti tikrai nepriklausomybę energetinių požiūrių nuo trečiųjų šalių. Ačiū. Rosatai. Ačiū toliau, ponas Rosatai. Ponas Ristorija atsakys iš karto. Prašom. Ačiū, ponė Groset, už visas jūsų patiktas pastabas. A aš Aš pritariu parlamento nuomoniai, kad būtina užtikrinti ryšius tarp energetinės politikos ir pramonės politikos. Mums reikia tvirtos pramonės bazės Europos Sąjungoje. Ir tai atspindi nuotaikas daugelie valstybių narių. Keliaudamas po ES valstybių narių sodinės, aš tikrai matau tų valstybių narių prioritetus Ir tai yra naujas dalykas, ne visada tai buvo visose Europos sostinėse. Ir čia mes matome tas, tuos lūkesčius, kuriuos turime paversti praktiniais dalykais. Dėl kainų. Ta analizė tikrai yra pagrista tarp mažmeninių ir didmeninių kainų. Mažminės kainos apibūdinamos dėl to, kad pridedama tam tikra dalis tam tikra papildoma dalis. Ir mes kartu su atitinkomis vyriausybėmis apsvarstysime šį klausimą. Taip pat aš jautriai reaguoju į tai, ką jūs kalbate dėl gairių, dėl valstybės pagalbos energetikos srityje ir aplinkosaugos srityje. Čia reikia užtikrinti suderinamumą, kiek galima geresnį susidarimumą tarp skirtingų skirtingų politikos sričių, išlaikant konkurenciją, atsižvelgiant į energetinę politiką, pramonės politiką ir apsaugos saugos komi, politiką. Šia prasme norėčiau pasakyti, kad žinia yra paskleita, jog reikia judėti link konkurencingos energetikos. Savo ruoštų mes turime įsipareigojimus paaiškinti konkrečius dalykus. Mes turime ekspertus konkurencijos rytyje. Taip pat turime ekspertus ir energetikos ir pramonės srityje, kurie padės išaiškinti tikrąją padėtį. O kalbant apie išimčių taikymo kriterijus toms, tiems sektoriams, kurie aktyviai naudoja energiją. Mes atlikome konsultacijas su viešasias konsultacijas ir vyksta labai aktyvus debatai, kaip visuomet būna prieš priemant sprendimus prieš atitinkamų, tarp atitinkamų energetikos direktoratų ir konkurencijos direktorato, taip pat ir atitinkamų valstybių narių vyriausybių. Mes jau artėjame prie sprendimo šioje srityje, tačiau svarbu atsižvelgti į visą visumą elementų, kuriuos jūs nurodėte. Ir man atrodo, kad šiuo metu yra geresnis supratimas nei anksčiau, geresnis nei prieš du mėnesius dėl įvairių dosie, kurie buvo svarstomi konkurencingumo generalinėme direktorte, direktorete. Tos temos yra nuolat svarstomos, ne dvi savaitės nepraeina, kai mes kartu svarstome tos klausimus su konkurencijos generaliniu direktoru. Ir tie klausimai vėl iš naujo yra svarstomi, ponas Almunija taip pat už tai atsakingas ir aš manau, kad nauji sprendimai leis visiškai įtraukti poreikius vykdyti tyrimus. Sąrašas problemų nėra ribotas, jis apims maksimaliai plačiai įvairius sektorius, jūs paminėjote plieno, aliuminio e, sektorius, chemijos, sektorius. Visi tie sektoriai yra labai svarbus, e, svarbu juos vystyti Europoje, nes tai yra pagrindas Europos pramonės. Turim galvoje, kiek darbo vietų yra ten sukūriama ir kaip yra vystama konkurencija. Ir dabar mes siūlysime naujus tikslus 15-20 metų praėjo ir daugelis valstybių narių yra patyrusios didžiulius nuostolius konkurencingumo prasme. Ir mes turėtume kurti globalią politiką, kurie apimtų visus komponentus ir duotų geresnių rezultatų. Ir šiandien mes galėtumėm labiau pasitikėti savo jėgomis nei vakar. Pan kolega Antonijo. Ačiū. O toliau ponas Antonio Del Campos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė generalinį direktoriau, mėly draugai, džiu, noriu pasveikinti jūsų nesamnių paskirimų į šį postą ir tikiuosi, kad jums jūs sėkmingai dirbsite, atsižvelgiant į tai, kaip, kaip jums seksis dirbti gersi struktūroje. Ir aš ne, nebejoju, kad turėsime galimybę toliau sėkmingai bendradarbiauti su energetikos direktoratu. Visi esame susirūpinę dėl energijos kainų problemos, visų pirma, kainos, kurią moka pramonė Žinoma, e, kiekviena šalis bando užsitikrinti savo palankiausią situaciją, tačiau mes ne, nekonkuruojame su jungtinėmis valstybėmis ar su Kinėje šioje srityje. Ir kaip jūs teisingai akcentavote, išlieka kainos problema, kainos, kurią moka vartotojas problema, e, labai skiriasi didmenos ir mažmenos už energiją kaina Ir dar viena problema ryškėja susijusi su išmanaisiais, tai susijusi su išmaniaisiais skaitliukais skirtais vartotojams. Nes apie tai buvo daug kalbėta. Ir taip pat įmamės suvokti, kad bus daug sudėtingiau e, tą technologiją paskleisti ir, ir užtikrinti, kad vartotojai patys e, kontroliuotų savo energijos suvartojimą. Mes visi pritarėme jūsų mintims dėl sustiprinto regioninio požiūrio, dėl uh, būtinybės su uh, pastatyti, užtikrinti tarpinės jungtis tarp uh, tinklų. Ir to, tų, tų jungčių vaidmuo yra labai svarbus. Po Barcelonos sutarties buvo turime konstatuoti, kad išsikelti, iškelti tikslai nebuvo pasiekti ir vis daugiau valstybių reiškia nepasitenkinimą tuo, kokia yra situacija. Jūs žinote apie 11 valstybių iniciatyvą, tarp jų yra ir mano šalis, jos siekia numatyti daug griežtesnius saistančius įsipareigojimus nei anksčiau. Kaip žinote, Europos parlamentas balsavo dėl 30 procentų tikslo e, jungčių pasiekimo, jungčių užtikrinimo srityje. Norėčiau paklausti, kokia yra, kaip komisija vertina šiuos pasiūlymus. Mes visi čia esantis puikiai, esame susipažinę su oficialiu komisijos pasiūlymu. 40 procentų e, siekti energijos našumo tikslo. Ir šis, tai yra našumo, energijos naudojimo našumo siekis. Ir mes žinome, kad yra iškeltas migloto 27 procentų tikslas kurio turi siekti kiekviena valstybė šalies viduje ir 40 procentų energijos naudojimo našumo tikslas. E, tai, tai sulyginama su anksčiau išsikeltais tikslais. Anksčiau siekis buvo 25 procentai, dabar 40. Tačiau atrodo, kad ankstesni tikslai buvo iškelti remiantis 1990 metų situaciją. Ir tai, ką galima būtų laikyti labai plataus užmą, ambicingų tikslų, iš tikrųjų toks, tokių nėra. Mes norėtume, kad būtų prisiminta tai, kas yra horizontas, e, e, tikslai iškelti horizontas 2020 programoje, visi tie skaičiai, bet vis dėlto tie tikslai yra suformuluoti miglotai. Ir mes visi norėtumėme žinoti, kokia yra komisijos ir jūsų generalinio direktorato pozicija dėl tikslų kuriuos esame išsikėlę 30 procentų pasiekti tikslų e, tarpinių jungčių užtikrinimo srityje. Nes čia problemos išlieka. Jeigu tuos, tų jungčių ne, ne, neužtikrinsime, mes niekada nesukursime e, vidaus energijos rinkos. Atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai. Teď bude skupina e, tří, tří kolegų dotazų. Ačiū. O dabar išklausėme tris kolegas ir ponas Ristoriai atsakys jiems. Bet pirmiausiai žodis kolegai Prodi. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu ponę Ristoriai pasveikinti gavus paskirimą generalinio direktoriaus postą ir palinkėti gero politikos vykdymo. Iš tiesų, energetikos politikoje pasigendu aiškaus požiūrio, tai aišku susiję ir su kitomis problemomis, bet mes turime užtikrinti, kad pažangos keliu eitų ne tik tai energetikos sektorius, bet ir kiti sektoriai. Yra įvairūs klausimai - biomasės klausimai, miško atliekos. Biomasę galima gauti auginant augalus ir užterštoje žemėje. Todėl biomasė, aš manau, yra svarbi medžiaga, jeigu su jie tinkamai elgiamasi. Galima angliavandenilių kūrą gaminti. Jūs žinote, kad biomasiai pagaminti, biomasės pagalba galima pagaminti tūkstančius dujų kubinių metrų. Todėl, manyčiau, mes galėtume be kita ko tokiu būdu išvengti ir deginimo. O kūra deginant, kaip žinia, labiausiai ir teršiama aplinka. Todėl, manau, yra daug galimybių prieš mus, jeigu sujungsime energijos gamybą su mūsų darbu klimato kaitos srityje. Bet tai turi būti padaryta labai aiškiai, pirmiausia, numatant, kaip apsaugoti turimus išteklius. O išteklius galėsime apsaugoti, jeigu taupiai vartosime kūrą. Taigi, kaip jau sakiau, pirmiausia svarbu vengti deginimo proceso. Kitas sisteminį poveikį turintis dalykas yra susijęs su atviroje jūroje eksploatuojamojais naftos grėžiniais. Pasirodė, kad tokiu būdu atsiranda galimybė gauti energijos iš uraganinio vėjo. Ir manau, tai būtų labai naudinga, ypač uh, susidarius sudėtingai gynybiniai situacijai. Kitas dalykas, reikia išnaudoti uraganų didelę galą. Taigi turime galvoti apie darbą atviroje jūroje ir taip pat išnaudoti priekrančių vėjo jėgainės. Manau, kad pati idėja būtų naudinga. Aišku, ją įgyvendinti reikia neatsietai nuo bendros sistemos. Ir išnaudojant visas šias mano minėtas galimybės, mes ne tik tai užtikrintume E, didesnę Europos nepriklausomybę nuo energetikos išteklių, bet ir jos geresnį saugumą. Dar vienas dalykas. Reikalinga, reikalinga turėti kokybišką aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklą. Ir tai yra ypač svarbu, jeigu mes norime uh, panaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Jūs žinote, kad akmens anglis taip pat yra atsinaujinantis energijos išteklis, bet uh, deginant akmens anglį labai teršiama aplinka. Taigi visos tos idėjos svarbios, ypač jeigu mes norime patenkinti savo energijos poreikius bei garantuoti geresnę aplinkos kokybę. Ačiū. Toliau. Ponas Vidal Kvadros. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Norėčiau. A. Norėčiau pasveikinti poną Ristori su paskirimu į generalinio direktorato vadovo postą. Manau, kad jūsų karjera ir jūsų e, trajektorija natūraliai jūs atvedė į šį postą. Jūs nebe priežasties patekote į šį etapą. Jūs kalbėjote apie tai, kad, mm, kad mūsų laukia daug sudėtingų tikslų ir kad bus nelengva jų visų pasiekti. Savo pasisakymę Jūs kalbėdamas nupiešėte labai sudėtingą energetinės politikos e, situaciją, e, viską tiksliai apibendrindamas. E, mes esame girdėję ir kitokių vertinimų. Jūs kalbėdamas kalbėjote apie konkurencingumą ir būtinybę užtikrinti, kad konkurencingumas atitiktų ir testin, ne, neprieštarautų ir testinumo sieki, taip pat kalbėjote apie galimybę e, subsidijuoti technologijų, pažangių technologijų dėgymą. Taip pat pabrėžėte tai, kad kaina E, energijos kaina Europoje visiškai nekonkurencinga ir tai yra problema, kurią būtina spręsti. Ir jūs priminėte apie tai, kad energinis derinys turi būti įvairiapusis ir kad, kad reikia stengtis subalansuoti, reikia stengtis užtikrinti, kad ne, nebūtų priklausomybės nuo vienintelio šaltinio. Visą tai yra gerai. E, tokios mintis ir tokia kalba daugeliu į mūsų e, yra priimtinos, malonios mūsų ausims. Norėčiau užduoti Jums e, keletą klausimų. Visų pirma, apie veiksmingumą, apie atsinaujančius energijos šaltinius ir apie tikslus. Kodėl vis dar akcentuojamas saistantis tikslas atsinaujinančio energijos šaltinių srityje ir našumo srityje? Man atrodo, kad tai yra klaidinga samprata, kurią jūs paveldėjote iš pirmtakų. Manau, kad reikia vieną kartą imtis šio klausimo ir pasakyti, pareikšti, kad energijos naudojimo našumo siekis iš strateginio požiūrio taško turi prilygti e, siekiams dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. E, Resur, finansavimo šaltiniai toliau. E, jūs, visą tai, ką jūs pasakėte, yra tiesa. Tarpinės jungtis, naujosios technologijos. E, griežtesnių standartų e, dėgymas, elektromobiliai, e, vandens energijos panaudojimas, vandenilinės energijos panaudojimas. Kitais metais mes rengiamės atnaujinti kai kuriuos e, e, energijos gamybos pajėgumus ir įrenginius. Tačiau tai, tai reiškia didžiul, didžiulių, didžiulių investicijų poreikį. Šimtai tūkstančių milijonų bus reikalingi tiems tikslams pasiekti. Kaip mes išspręsime šią problemą. Kaip, kur rasti reikalingą tokį m, mm, didžiulį investicijų kiekį, kuris yra reikalingas, kad išspręstume visas problemas, kurias jūs minėjote. Děkuji. Dále se do diskuze přihlásila. Ačiū. Toliau žodis poniai Karvalijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pirmiausiai pasveikinti naująjį generalinį direktorių ir poną Ristori pradėjus eiti naujas pareigas. Noriu paklausti jūsų apie programos Horizontas 2020 įgyvendinimo pradžią ir tiekmę energetikos srityje, ambicijos taikymo srities požiūrių. Ir jūs žinote, kad mes vieningai prieėmėme sprendimą ir dėl finansavimo, ypač dėl trečiojo uždavinio rinkos sukūrimo, aš ir mano kolegos, kolegas ypač domina išmanus, išmanioji infrastruktūra. Žinote, kad programa Horizontas 2020 apima nemažai veiklos priemonių. Ir taip pat dar vienas dalykas, tai stambus pramoniniai bandomieji projektai. Mes manome, kad kai kurios technologijos dėgiamos bandomųjų projektų ribose jau pribrendo rinkai. Taip pat manome, kad mokslinio tyrimų ir inovacijų tyrimas bei e, band, te, naujų technologijų bandymai energetikos sektorijoje užtikrins geresnę konkurenciją, garantuos e, saugų energijos tiekimą ir padės sumažinti kainas, nes mums tikrai reikia padirbėti daugiau, kad technologijos būtų prastai, paprastai išnakant įkandamos. Uh, Juolab, kad kurdami mažai CO2 į aplinką išskiriančią ekonomiką neturime kelti grėsmės mūsų konkurencigumui. Ir kila klausimas, kaip visą tai įgyvendinti ir kaip jūsų uh, generalinis direktoratas bendradarbiaus su kitais generaliniais direktoratais įgyvendindamas programą 2000, Horizontas 2020 ir taip pat įgyvendinant SET projektą. Ačiū toliau ponas Marcinkievič. Ačiū ponė pirmininkė. Leiskite ir man pasveikinti Jūs, pradėjus eiti generalinio direktoriaus pareigas. Esu iš Lenkijos, Rytų Europos valstybės. Turiu pasakyti, kad mūsų Parlamento kadencijos darbas prasidėjo gerai. Vitro kvadros pranešimas tada buvo parengtas, kai buvo užsuktas dujų kranelis Ukrainai ir dėl to gana nukentėjo, ganėtinai nukentėjo rytų Europos valstybių narių um, ūkis. Tada pranešimui pritarė visos frakcijos. Dabargi 2014 metai kadencijos pabaiga ir mes vėl susirūpinę dėl Ukrainos, be kita ko dėl energetikos sektoriaus priežasčių. Europa labai įvairi. Šiaurė, rytai, pietus, vakarai, šiaurės šalis, vidurio rytų Europą. Visi tie regionai pasižymi skirtingų pramonės įsivystimo lygių. Ir skirtingais energijos įrenginiais, kurie atsirado, buvo statomi įvairių laikotarpio Bandant kovoti su klimato kaita, mes dėjame kažkiek ir pažengėme į priekį energetikos rytyje. Ir e, generalinis energetikos direktoratas per daug, vystydama savo politiką, kreipė dėmesį ir vadovavosi tik tai klimato kaitos problemomis. Mes e, nesame susitikę su komisijos narių atsakingu už klimato kaitą. Bet nepamirškite, kad buvo nustatyti ir žaliųjų tikslai, buvo įvairiaus kiti tikslai, bet pavyzdžiui, savų laikų, kai buvo, stat, kai buvo statomi energetiniai renginiai, nebuvo jokių aplinkosauginių reikalavimų. Ir tose srityse dabar atsiveria didžiuliai potencialas, bet mes neturime nustatyti pernelink abicingų tikslų, kurių negalėsime pasiekti. O energetikos politikos atveju turime ją formuoti vieningai. Ir turiu Jums klausimą. Šią savaitę vyks Europos vadovų susitikimas ir nebejotinai, kad e, ir Jums jis rūpė, ir Jūsų direktore bus svarstoma Ir ar jūs manote, kad visai įmanoma, jog mūsų tikslai energetikos rytyje bus įvertinti vadovaujantais visai kitų požiūrių, tam, kad nebepriklausytume mes taip labai nuo pono Putino veiksmų? Ačiū ir paskutinis pasisakys, paskutinė pasisakys diskusija pane Hemler. Ačiū. Turiu pripažinti, kad labai malonu matyti, kad jūs pradėjot, buvote paskirtas eiti generalinio direktoriaus pareigas ir tikrai sveikinu su tuo, nes, ko gero, yra galimybė matyti naują energijos politiką. Lenkijoje energetika kartais atsidurdavo Sigutės našlaitėlės pozicijoje bet neįmanoma plėtoti ūkio pramonės, jeigu nesubalansuoti energijos šaltiniai. Tai, kai jūs sakėte, skamba gerai. Visgi tikrovė ne visada tokia, kokią norime matyti. Kalbame mes apie inovacijas, bet USCE priemonės nėra priimtinos. Ponieważ boimy się o to, żeby zmniejszy, zmniejszyły się arały rolne. Kalbame apie skalūnų dujas, apie biomasę, bet ne viskas yra priimtina. Ir mes neturime, pavyzdžiui, technologijų, kurios leistų mums sukauptą energiją saugoti. Nes inovacijų požiūrių mes atsiliekame nuo amerikiečių ir Kinijos. Ir tas procesas pas mus gana ilgai trunka o mes turėtume teikti prioritetą naujoms technologijoms ir inovacijoms. Taigi, pone direktoriau, kaip jūs užtikrinsite, kad naudojimo energijos šaltinių visuma aprieps viską, kas reikalinga? Mes puikiai žinome, kokios yra problemos ir ką turime padaryti, tačiau kaip pasieksime savo tikslų, nes pakol kas mes galime naudoti tik tai tą energiją, kuri dėja nėra tobula. Tai kaipgi mes pasieksime savo tikslų. Ačiū. Tai buvo paskutinis klausimas jums, gerbiamasis direktoriau. Ir dabar jums teikiama galimybė atsakyti į visą virtinę sudėtingų klausimų. Prašom. Dėkuoju. Pirmiausia, atsakysiu pono Dekampos klausimus. Dėl kainos. Mes pateikėme analizę, pirmą kartą labai išsame analizę, kurią atliko mano generalinis direktoratas ir ten mes matome labai aiškius požymius, aiškę diagnozę. Yra labai didžiulis skirtumas tarp didmenos kainos ir mažmenos kainos. Aš primenu, kad didmenos kaina E, didinamos kainos požiūrių dujų kaina išliko stabili, o elektros energijos kaina sumažėjo per 10 metų. Ir tai yra palyginama su amerikietiška kaina. Dėl to reikėtų padaryti tam tikras išvadas, dėl to, kokie ryšiai buvo užmėgsti, kalbant apie energetikos politiką, biudžeto politiką valstybių narių lygių. Daugelis iš tų valstybių narių bandė e, taikyti subsidijas e, pramonėmis sektoriams ar privatiem vartotojams energijos. Ir ta našta buvo paskirstyta labai divers, diversifikuotai. Tie, kurie sugebėjo diversifikuoti tą naštą, tie dabar pirmauja. Dėl to reikėtų pasimokyti uh, iš tos analizės, kad nebekartotumėm klaidų ir kad apgintume tai, apgintume tai, ką iš tiesų reikia ginti. Ir kalbant apie kainą, situacija yra labai skirtinga e, tarp valstybių narių. Kai kalbam apie pramoniai nustatomas kainas ir būstams. Ir čia vyriausybės taiko išimtis, kai kurios vyriausybės taiko išimti pramonės sektoriams, kitos vyriausybės labiau apsaugo namų ūkius. Čia reikėtų vieningesnio globalaus požiūrio ES lygių, kur būtų atsižvelgiama pirmiausia į konkurenciją kaip į svarbiausią faktorių. Kai kalbama apie išmaniosius skaitiklius ir apie vartotojus, Aš pritariu jūsų argumentams, aš tai sakiau savo įžanginėje kalboje. Man tikrai nerima kelia Europos atsilikimas, kai kalbama apie mokslinius tyrimus ir patentus, e, ypač kalbant apie išmaniuosius skaitiklius. Mes turime suteikti galimybę galutiniam vartotojui valdyti savo vartojimą priklausomai nuo kainos. Ir tikrai nenormalu, kad šiandien mes atsiliekame ne vien nuo amerikiečių, bet ir nuo Azijos šalių, nuo Kinijos įmonių. Nes aš noriu priminti, kad mokslinio tyrimų srityje e, svarbiausia dalis ta privačioji dalis įmonių lygių ir aš norėčiau suvienyti visus veikiančiuosius asmenius ir kaip aliarmą paskelbti, mes turime suvienyti savo pajėgas ir pasistengti, kad nebūtume atsilikę tokioje svarbioje srityje. Mes turime įtraukti visą e, pažangą pasiektą informacinių technologijų srityje ir tai susijęti su energetikos politika. E, Dėl e, tarpinių jungčių pritariu jūsų atliktai analizai. Aš tikrai norėčiau pagilinti šį klausimą ir sugrįžti prie jo pateikdamas faktus ir skaičius dėl pasiektos pažangos ir pažangos, kuri nėra pasiekta tose jautriausiose zonose. Norėčiau sugrįžti ir į parlamentą, ir į tarybą, pateikdamas labai nuseklų ir stiprų pasiūlymą. Tačiau tuo pat metu turiu pasakyti, kad norint diskutuoti apie tai, praėjusią savaitę diskutavau su Prancūzijos ir Ispanijos atsakingais asmenėmis ir tai yra svarbis rytis, brangis rytis, jinai susijusius technologiniais iššūkiais – būtina tinkamai įvertinti problemas ir remiantis to įvertinimo rezultatais užsibrėsti platesnio užmojo siekius, kad mes bendrai galėtume stiprinti Europos rinką, nors pirmieji žingsniai ir bus sunkus ir reikia stiprinti regioninių lygmenių pastangas. Ponas Prodi yra teisus kalbėdamas apie potencialą, kurį mes turime Europos Sąjungoje, daugelį valstybių, valstybių narių. Tai visų pirma susiję su biomase, su žemės ūkio ir miškų ūkio atliekomis. Tai leidžia gaminti vandenilį ir čia mes privalome atsižvelgti į visas galimybės. Mes negalime neatsižvelgti tokio pobūdžio energetinius išteklius. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie tai, ką jūs kalbėjote apie jėgainės e, priekrantėse. Ir čia yra skirtumas tarp antžeminių vėjo jėgainių ir saulės energijos panaudojimą. Ir didžiulių priekrančio vėjo jėgainių, kurios šiom etape yra labai brangus elementas, bet reikia atlikti visus reikalus e, tyrimus ir, kaip jūs ir minėjote, pabandyti išnaudoti uraganų vėjų energiją, nes e, ta uraganinė vėjo energija gali būti panaudojama, nes tų klimatinių reiškinių vis daugėja pakrančių regionuose. Taip pat jūs kalbėjote apie mažiau CO2 išskiriančios energijos panaudojimo būdus, mažinti kainas, naudotis naujas e, technologijas, įskaitant informacinės technologijas, kad būtų galima nustatyti problemas ir kuo greičiau reaguoti į tai. Taip pat tam tikri operatoriai jau gali plačiai naudoti naujausias technologijas ir reikia tai tai ir daryti, ir tai ir yra judėjimas tinkama linkme. Ponas Vidal Kuatras patiekė porą klausimų. Pirmas susijęs su energetijos, energijos efektyvumu. Taip, reikia tokį patį strateginį svarbumą skirti energijos efektyvumu kaip ir atsinaujantiems energijos šaltiniams. Ir komisija pateiks pasiūlymą po vasaros. Pirmiausia, mes atliksime įvertinimą tai, kas yra dabar. Ir pirmiausia, bandysime pademonstruoti, kad kalbėsime apie 10 procentų siekdami 2020 metų tikslų dėl energijos efektyvumo. Jau pasiekta pažangos dėl energijos, energijos vartojimo intensyvumo ir galima pasveikinti tam tikras mūsų įmonės elektros energijos įmonės, tačiau mes turime labai didžiulį potencialą, kuris dar nėra išnaudotas. Tai yra dėl, dėl pastatų, dėl transporto, dėl įrangos. Ir turime sustiprinti pastangą šioje sriptyje. Dėl antro klausimo. Taip, mums reikia milžiniškų finansavimo penki šimtai milijonų skiriama ir daugybė e, įvairių, įvairiausių e, jėgainių, tiek elektrinių, tiek brandulinių e, reikia finansinio investavimo. 500 milijardų yra investuoti iki, bus investuoti iki 2030 metų. 600 milijardų bus investuoti nuo dabar iki 2030 metų ir reikia atnaujinti tuos tinklus, kurie jau paseno ir kurie nebuvo sukurti tokiu būdu, kad decentralizuotai gaminama energija galim būtų naudoti ir centralizuotai gaminama energija. Tuo pat metu reikia užtikrinti mainus geriausiamis sąlygomis, integruoti atsinaujančios energijos šalius, šaltinius ir užtikrinti energetinę saugą. 20 atsinaujančios energijos, energijos procentų reikės užtikrinti, taip pat užtikrinti apsirūpinimo saugumą, energiją. Ir atsinaujančios energijos šaltiniai yra svarbus klausimas, reikia jį atsakyti. Taip pat e, saugojimas energijos atsargos yra labai svarbu ir tai yra svarbu tiek kalbant apie naftą, apie dujas, bet ir apie elektros energiją. Ir žin, jūs, daugelis iš jūsų žino, daugelis iš jų kalbėjo apie mokslinių tyrimų sritį. Du yra priortiniai dalykai, tai yra vandenilis Ir antras dalykas. Et sur le financement, automobilių varikliai. Dėl investicijų gražos. Energijos srityje ta graža yra geresnė nei kito, kitie sektoriai, kurie taip pat reikalauja didžiulių investicijų. Ir aš čia galėčiau daryti palyginimą su transporto infrastruktūromis. Taigi mums reikia labai stabiliai užtikrinti investuotojam reikiamą nuspėjamumą, prognozojamumą. Čia reikia stabilumo šioje srityje. Taip pat reikia mums visiems išsiaiškinti savo poreikius rinkos lygių. Taip, mes vis dar išgyvename finansų krizę nuo 2008 metų, Daug yra kalbama apie realiosios ekonomikos finansavimą. Energija turėtų būti prioritėtinis sektorius investicijos, investicijoms realioje ekonomikoje ir būtina, kad finansų rinka, didėjai bankai užtikrintų tokį finansavimą. E, tai turėtų būti vykdoma labai saugiame, reglamentuotame ir finansiname e, kontekste, užtikrinant saugų reglamentavimą. Pone Kavalo, galiu pasakyti kartu su savo kolega, ponu Smith, e, su jo komanda mes dirbame petis petin e, ir taip pat dirbame ir dėl horizontas 2020. Aš reguliariai palaikau ryšius e, su ta komanda ir mes bandome viską parengti tinkamai, tinkamą tvarką. Ir tam tikrus planus reikia aktualizuoti, atnaujinti, reikia siekti pusiausviros, užtikrinant pusiausvirą tarp mūsų poreikių, kai kalbama apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir užtikrinti uh, paklausos lygį užtikrinti energijos efektyvumą. Ir kaip žinote, čia yra didelių lūkesčių. Kartais čia pasiekiama sėkmės, kartai ne, tačiau turime pasimokyti iš tos patirties ir tinkamai nustatyti savo prioritetus, įskaitant ir išmaniosius tinklus, išmanių tinklų kūrimą. Reikia paspartinti kelio gairių rengimą kad po metų jau turėtumėm tokias kelio gairias, kuriuose atsispindėtų visi prioritetai. Ir šia prasme požiūris tarp atskirų generalinių direktoratų yra labai svarbus ir mes tuo tikrai remiamasi. remiasi. Mes turime e, siekti pusiausvėros tarp pasiūlos ir paklausos. Ponas Riesikievic, aš taip atsakysiu, krizė Ukrainoje leidžia įgyvendinti tai, kas buvo padaryta po 2009 metų krizės. Nuo pat krizės pradžios aš sušaukiau darbo grupę dujų srityje ir jin, ta grupė susirinks pirmadienį ir jau antradienį bus galima įvertinti tikrąją situaciją. Praėjusi Penktadienį aš taip pat sušaukiau tokią grupę, kad būtų galima įvertinti dabartinę situaciją tranzito srityje. Tai yra svarbu ir tuo pat metu mes viską darome, kad galėtume padėti Ukrainai šiuo perinamojo laikotarpiu, įskaitant ir visus energetikos sektorius. Ne vien dabar funkcionuojusius. tarp jūsų šalies, tarp Lenkijos ir Ukrainos, tarp kitų šalių ir mes pateiksime svarstyti kitą projektą. Ir prieš dar žiemos laikotarpį bus galima pradėti tą projektą vykdyti tarp Slovakijos ir Lenkijos. bandant išnaudoti dujų išteklius iš Ukrainos. Tai leis stabilizuoti ir užtikrinti situaciją toje šalyje. Taigi mes dedam visas pastangas, kad galėtume padėti mūsų kolegoms Ukrainoje. O dėl likusių dalykų galėčiau pasakyti, kad dialogas su Lenkijos institucijomis yra nulatinis dialogas, jis yra nulatos tęsiamas tie, kurie atsakingi už e, energetikos politiką, mes dirbome daug su premjeru Tusku. Ja, man... Aš e, paskutinį kartą lankiausi Lenkijoje prieš porą savaičių ir manau, kad vertinant visas e, priemonės, kurios buvo pasiūlytos sausio mėnesį, uh, Daugelis jų eina tinkama kryptimi ir tai aktualu ne tik Lenkijai. Kalbu apie didesnį konkurencingumą, didesnį šalių lankstumą, suteikiant joms didesnės galimybės pačioms spręsti savo energinį derinį, e, taip pat kurti atsinaujinančio energijos šaltinių rinkas ir taip pat e, noriu pasakyti, kad visoms šalims atviros duris e, skalūno dujų sektoriuje. Mes paskelbėme komunikatą ir rekomendacijas tuo pačiu metu, kad e, papildomų teisės aktų nesiūlysime ir kad e, kad, kad reikia nepamiršti aplinkosaugos aspektų, bet reikia ieškoti priimtinų sprendimų ir mes e, teiksime visas paskai, pas, reikalingas paskatas per kitus pusantrų metų šioje srityje. E, ir manau, kad, tai, kad taip sureaguojame, atsiliepiame į, į, į, į nemažai tų prašymų, kur, kuriuos išdėsti e, Varšuvos e, vyriausybė. Tai taip pat susijęs su CO2 mažinimo tikslu ir čia reikia nepamiršti būtinybės užtikrinti makroekonomikos pusiausvyrą Lenkijoje. E, Atsakydama į ponios Himner klausimą, noriu pasakyti, kad mums reikia energetikos politikos, energetikos politikos, kuri skatintų mūsų pramonę ir energetinis energetikos sektorius yra labai svarbus pramonės sektoriaus veiksnys ir aš kreipiausi į pramonės direktoratą, taip pat į prekybos ir įmonių direktorato kolegas ir kitą. Ir antradienį mes apie tai kalbėsime sureaguojant į išsakytas pastabas dėl energijai imlių pramonės šakų, taip pat e, tuo fakto, kad energetinė politika yra svarbus dalykas ir išimčių sąrašo, kuris bus paskelbtas ir susijęs su šiais aspektais, taip tai norėčiau ypač akcentuoti. Dar vienas dalykas e, tai gebėjimas iš naujo surašyti politikos prioritetus, ypač kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir gebėjimas atverti e, rinkas, tas rinkas, kur, kur, kurias prisireikė atverti, o kalbant apie saugojimo gebėjimus ir galimybės, reiktų išnaudoti galimybės, kurios nebuvo prieinamos praeitie ir kurios neišvengiamai turi būti panaudojamos e, atsižvelgiant į elektros rinkos pažangą. Manau, kad mes turime reikalingas priemonės jeigu tik tai darysime visas pastangas, kad užtikrintume sąsajas, būtinas sąsajas Europoje tarp veiksmų ir siekių Europos mastų ir nacionalinių lygmenių. Taip pat e, susijėtume šias pastangas su, su, tuo, kas, kas, su darbo atliekamų mokslinių tyrimų srityje. Daugybė universitetų uh, vis dar dirba sritise, kurios yra visiškai nutolusios nuo e, sričių, kurios yra prioritetinės mūsų pramonės sektoriui. Mes turime susijęti energetikos politiką su pramonės politika bei mokslinių tyrimų politika. Ir jei tai padarysime, tikrai labai daug pasieksime, eidami mūsų reikalingą kryptimi. Ačiū, <clears throat> generalinį direktorių, už labai išsamius atsakymus, už į kiekvieną klausimą ir visų savo kolegų vardu noriu dar kartą Jūs pasveikinti su paskirimu į tokias svarbias pareigas, tokį svarbų postą ir tikiu, kad Jūs ir Jūsų kolegos bus vieni iš svarbiausių mūsų komiteto partnerių ir po rinkimų į Europos parlamentą nebejotinai naujieji komiteto nariai labai greitai su jumis susipažins, juolab, kad tikrai jūs pasižymite labai aukšto lygio žiniomis ir turite sukaupę didžiulę patirtį. Man didelė garbė pirm, kaip pirmininkui priimti jūs šiandieną. Nebejotinai, kad jūs pradedate generalinio direktoriaus e, pareigas labai sudėtingų laikotarpių, turiu galvoje įvykius Ukrainoje, besikeičiančius, besikeičiančius e, įvykius rinkoje, energetikos rinkoje, todėl linkiu Jums kuo geresnės darbo sėkmės ir tikiu, kad Jums tai pavyks. Taip, Aišku, aš visada būsiu pasirengęs pasikalbėti su jumis tiek individualiai, tiek kartu. Ačiū. O dabar vienas, viena techninė pastaba. Koordinatorių posėdis prasidės pusė 6.17.30. Yeah.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 nes, kaip žinote, pusė šešių prasidės koordinatorių posėdės. Todėl turime išmaniai nu, panaudoti mums likusi laiką. Taigi dabar kalbėsime su ponia Marija Kristina Ruso, kuri yra atsakinga už tarptautinio bendradarbiavimo reikalus direktorate. Ir norėčiau ją pasveikinti atvykusi mūsų komiteto posėdį. Manau, kad koordinatoriai lukters, kol mes baigsime ir a, pusvalandį laiko mes tikrai turime. Visiems Europos parlamentarams, komiteto nariams yra pateikta informacijos, jų darbo vietose, bet iš karto norėčiau suteikti žodį poniai Ruso. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandieną malonu lankytis ITRE komitete. Aš e, pradėjau savo pareigas eiti praėjusiu metų Liepą ir pirmą kartą lankausi jūsų komitete. Esu tikrai labai tuo patenkinta. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes, ponė pirmininkai, jūs sakėte, kad išsamios informacijos apie asociacijos susitarimus ir jų dabartinę eiga yra pateikta pakankamai, bet norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios svarbius dalykus. Pirmiausia, asociacijos susitarimai noriu priminti, sudaro ES bendradarbiavimo mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje dalį. Ir jūs žinote, kad komisija 12 metų rugsėjį patvirtino komunikatą dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Ši strategija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 Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> so the, the strategy for international cooperation uh, was presented. Taigi, bendradarbiavimą pristatė generalinis direktorius Labatinskis savo pristatymą ITRE komitete prieš keletą savaičių. Noriu pasakyti, kad As you know, association to the framework program has long history and is a political Asociacijos susitarimai pasirašomi ne pirmą kartą ir atspindi ES ketinimus veikti ir už ES ribos. Bet pirmą kartą programoje Horizontas 2020 yra labai aiškiai pasakyta, kad paties horizonto 2020 e, teisinėme dokumente tokie strateginiai susitarimai yra sudaromi, Ir mūsų mokslinio tyrimų programos leidžia integruoti bendrus veiksmus labiau, kad būtų gauta naudos, kad tą naudą gautų ne tik ES, bet taip pat ir su tyrimais susijusios valstybės narės. Abiejos pusės nebejotinai susitarimą pasirašysios, pasirašo jį kuo aukščiausių lygių. Asociacijos susitarimai padeda valstybės pasirašiusioms valstybėms prisiderinti prie ES teisino ir pasirengti ES narystai. Ir nebejotina, kad kaiminė šalis gali bendradarbiauti lygiai verčiai vienodomis sąlygomis. Ir noriu dar kartą pažymėti, kad mes neturėtume galvoti, jog asociacijos susitarimai turi duoti naudos vien tik tai mūsų šalims partneriams. Tai turi duoti naudos ir mums, nes mūsų mokslininkai gauna galimybę pasinaudoti asocijuotųjų šalių turimų mokslinio tyrimų potencialų, ir taip e, geriau stiprinti konkurencingumą. Be to ES išlošia ir politinę prasme, sustiprindama e, santykius su kitomis šalimis įvairiose politikos rytise. Gauname ir ekonominės naudos, nes geografiškai arčiausios valstybės narės labiausiai ir susiderina su mūsų ūkiu. Taigi įvairūs yra asociacijos mechanizmai. Horizontas 2020 tai yra strateginis asociacijos vertinimas, nors iš principo įvairios formos asociacijos ir bendradarbiavimo yra įmanomos. Septintas horizonto 2020 reglamento straipsnis atveria asociuotoms šalims didesnių galimybių laisvosios prekybos sutarčių erdvėje taip pat bendradarbiauti su kitomis asociatomis šalimis, dirbančiomis kartu pagal septintąją pagrindų programą. Be naujų paraiškų pasirašyti naujas e, sutartis, septintasis straipsnis sutampa ir su tarptautinio bendradarbiavimo principais bei nustato kriterijus, kuriuos turi tenkinti šalis norinčios pasirašyti asociacijos sutartis. Good track record of previous participation to framework program and fair and equitable treatment of intellectual. Tokiu pačiu būdu yra užtikrinamas ir lygiavertės sąlygos. Dabar galvojant apie asociuotosios šalies statusą, mes teikiame teikiama ir nuolatos informacija įtrė komitetui, tai padarėme gruodžio mėnesį, o prieš tai pateikėme lentelę su naujausia informacija. Noriu pasakyti, kad visos asociuotosios šalis dirbančio, bendradarbiaujančios pagal septintąją pagrindų programą susidomėjo Horizontas 2020 programa. Bet vienintelis klausimas lieka, tai yra Lichtensteino klausimas, kuris principinį susidomėjimą išreiškė, bet jo parlamentas balsavo prieš asociacijos susitarimo sudarimą ir todėl Lichtensteinas daugiau nesidomi šiuo dalyku. Norvegija, Islandija pavyzdžiui jau pažengė asocijuotosios e, sutarties pasirašymo keliu ir tokiu būdu 30 pirmąjį protokolą, kuris pridedamas prie ekonom, Europos ekonominės erdvės reikės pakeisti. Mes dabar laukiame, kol taryba ir laisvos priekybos sutarties šalis baig, valstybės baigs procesą, ratifikavimo procesą, kuris tikimės baigsis iki šių metų pabaigos dėl asociacijos susitarimų bendrosios sąlygos yra nustatomos visiems dalyvauti Europos sąjungos programuose. Pasirengimo narystė į šalis anksčiau gaudavo tam tikrų nuolaidų, jeigu prisijungdavo prie septintosios pagrindų programos, O galvojant apie jų pajėgumų plėtotę, tai nebejotinai jie bus plėtojami ir pagal programą Horizontas 2020. Dėrybos beveik baigiamos su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juotkalnyje. Bosnija ir Hercegovina dėrybos dar tęsiamos, bet turėtų greitai baigtis. Mes esame įsitikinę, kad visos šios šalis per šių metų antrąjį ketvirtį taps asocijuotomis narėmis. Europos kaiminystės šalių asociacijos, kaip ir pasirinkimo narystė į šalis, veikia pagal pagrindų programas ir kaip nurodyta mano generalinio direktoriaus laiške poniai Sartori praeitų metų spalio mėnesį, dėrybos su Izraeliu prasidėjo praėjusiais metais. Ir gruodžio 16 dieną praėjusių metų buvo susitarta su Izraeliu dėl e, sutarties projekto. Sutartis buvo, jai buvo pritarta ir parafuota. Bet komisijoje ją reikia pasirašyti. Mes tikimės, kad susitarimas bus pasirašytas su Izraeliu balandį. Taip pat vyksta dėrybos su Moldovo. Faktiškai mano generalinis direktorius yra šiandieną Moldovoje. Moldova pradėjo veikti pagal Horizontas 2027 straipsnį. Gali dalyvauti ir Horizonto programoje, nes jinai e, dalyvauja septintoje pagrindų programoje. Netrukus prasidės e, dėrybos dėl susitarimo pasirašymo su Albanija. Ukraina. Ji praėjusiais metais pareiškė labai rimtą susidomėjimą sustiprinti bendradarbiavimas, dialogas Europos Sąjunga mokslinio tyrimų ir technologijų srityje, galvojant apie galimą asociacijos sutarties pasirašymą ateityje. Bet jūs žinote, kas vyksta Ukrainoje Ir mes galvojame, kad dialogas mokslinio tyrimų ir inovacijos rytyje turėtų tęstis ir kai tik tai bus šio mėnesio pabaigoje pasirašyti atitinkamai susitarimai, pažiūrėsime, kaip galima geriau susitarimą susijęti su ta veikla, kuri vykdoma pagal Horizontas 2020 programą. Bet pakol kas mes nenumatome, kad šiais metais su Ukraina bus pasirašyta asociacijos susitarimas. Yra dar dvi šalis - Šveicarija ir Farerų salos. Jūs žinote, kaip nutiko su Šveicarija, jūs žinote, kad komisijos narys Andoras vasario 26 dieną padarė pareiškimą plenarinėje sesijoje ir trumpai kalbant, dėrybos beveik baigtos, bet tada atsirado problemų dėl migracijos referendumo ir turėjome sustabdyti dėrybas. Dabar dėl Farerų salų. Mes laukiame tarybos įgaliojimų dėrėti su Farerų salomis dėl uh, dalyvavimo šių salų programoje Horizontas 2020. Tikimės, kad dėrybos prasidės greitai, tačiau jūs žinote, kad vyksta tam tikri ginčiai žuvininkystės sektoriaus ribose. Ir tai gali neigiamai paveikti susitarimo įsigaliojimą ir taikymą. Ir atgalinė data tikriausiai susitarimas neįsigalios. Todėl mes taip pat turėsime dar gauti ir Europos parlamento pritarimą. Ir baigdama noriu pasakyti, kad mes tikimės, kad daugumos. Dauguma šalių, kurios pagėdauja sudaryti asociacijos susitarimą, tokie susitarimai bus padaryti artimiausių, sudaryti artimiausių metų ir dauguma tų šalių dalyvaus e, pirmuosiuose uh, e, projektuose pagal Horizontas 2020. Projektai numatyti beveik visose šalyse. Taip pat manome, kad asociacijos susitarimai įsigalios atbulinę datą nuo 14 metų sausio 1 dienos, tam, kad šalis galėtų prisijungti prie Horizontas 2020 programos. Taigi tiek. Yra dar ir technologinio bendradarbiavimo susitarimai, viso jų yra 20 ir tie susitarimai paprastai atnaujinami kas penkerius metus, nuolatos atnaujinami, tačiau skirtingai nuo asociacijos susitarimų, šio, šių bendradarbiavimo susitarimų peržiūra ir pratesimas nėra sėtina su kokiomis, kokiomis nors programomis. Todėl pirmiausia noriu pasakyti, kad mes pratesėme bendradarbiavimo sutartį vasario mėnesį su Rusija ir parlamentas gana greitai išanalizavo ir pritarė sutarčiai. Taip pat yra pratesiama susitarimas kovo 11 su JAV. Šiuo metu susitarimo pratesimo klausimas svarsto taryba. Ir be to parlamentas, aišku, turės pritarti susitarimo pratesimui. Taigi tokia yra padėtis dėl horizontas 2020 ir susitarimų dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje. Beje, turiu pasidžiaugti, kad su Europos parlamentu mes iki šiol labai gerai bendradarbiavimą ir tikiuosi nemažiau gerai bendradarbiausime ateityje. Ačiū, ponia pirmininkė. Ar būtų klausimų? Kiekvie, jeigu kas nori pasisakyti, tai jums suteikiama po vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū už išsame pristatomąją informaciją. Noriu paklausti. Pirmiausia. kaip informacija yra perdodama tos informacijos vartotojams. Mes gauname informaciją, tačiau kaip apie, o kaip mokslininkai. Pavyzdžiui, jeigu mokslininkai nori pateikti programą ir pradėti ją įgyvendinti, kaip tie mokslininkai gauna informaciją, kokioms šalims jie gali siūsti savo pasiūlymus. Ir kitas klausimas dėl Islandijos ir Norvegijos. Jūs žinote, kad nors yra šikos tokios problemos, bet tai yra visavertės narės mūsų bendradarbiavimo tinklo. O klausimas dėl jų būtų toks, kaip yra su tais pripažintais partneriais. Ar komisija, o gal kitos sprendimus priimančios institucijos įvertins, vertindami atsižvelgia į tai, iš kokios šalies mokslininkų yra pateikiamas prašymas. Ačiū labai trumpai. E, egzistuoja sutartis su Izraeliu. Norėčiau sužinoti, ar Ar e, yra mokslinių tyrimų projektų su įmonėmis, kurios yra dislokuotos, dislokuotose, ter, okupuotose teritorijose, nes toms, teritorij, nes toms įmonėmis teikiama Europos pagalba. E, Šveicarija. Ar Šveicarijos e, mokslininkai turi galimybę naudotis finansavimu, kurį skiria ES nuo 2007, kaip žinau, tuo tarpu viskas yra sustabdyta, bet ar turite tikslesnės informacijos šią temą? Maničiau, kad Šveicarijos mokslininkams šiuo metu turi būti iškilę didžiulių, didžiulių sunkumų. E Ačiū. Regis niekas daugiau nenori pasisakyti, todėl suteiksiu žodį komisijos atstoviai kad jie atsakytų į klausimus. Ačiū dėl informacijos. Mes iš tiesų naudojamės labai plačiu ir gerai išvystėtų informacijos perdavimo tinklų. Visose valstybėse narėse egzistuoja kontra, kontaktiniai centrai, taip pat yra tokie centrai ir asocijuotose šalyse, jeigu jos pageidauja dalyvauti programoje Horizontas 2020. Ir tie kontaktiniai centrai apima visą, e, kaupia visą informaciją ir perdoda ją apie mokslinius tyrimus, technologijas ir taip toliau. Be to yra mokslinio tyrimų ir technologijų plėtros portalas ES tinklalapyje. Turiu pasakyti, kad valstybėse narėse ir asocijuotose šalise e, yra ar rengiamos kampa, informavimo kampanijos, švietėjiškos kampanijos, kurių metu pristatoma be kita ko ir Horizontas 2020 programa. Aišku, mes norėtume išplėsti tą veiklą, nes švietėjiška veikla yra labai svarbi, norint užtikrinti platesnį dalyvavimą ir prisijungimą prie Horizontas 2020 programos. Todėl labai tikiuosi ir jūsų paramos švietėjiškoje veikloje. Dabar dėl Islandijos ir Norvegijos ir vienodų dalyvavimo teisų. Turiu pasakyti, kad kai trečiosios šalis pradeda veikti pagal Horizontas 2020 programą, jos įgyja tokias pačias teisės kaip ir valstybės narės. O tai reiškia, kad e, reikia konsorciumui sudaryti trijų valstybių narių, trijų šalių, bet joms sudarant konsorciumą net nesuteikiama galimybė imtis vadovaujančio vaidmens toje šalių grupėje lygiai taip pat e, skiriasi ir. Sakydama į ponios Groset klausimą apie Šveicariją, noriu pasakyti, kad Šveicarijos šiame etape jau nebesijėmė su Horizontas 2020 programa, bet ji e, dalyvavo visoje programoje e, kaip trečioji valstybė. Horizontas 2020 yra prieinamas trečiosioms šalims ir Šveicarija yra viena iš trečiųjų valstybių uh, dalyvavusių šioje programoje, ne taip kaip kitos narės, kaip treč, čia, trečios šalies valstybė. Ir penktojo, penktojo, pagrindų, penktojo pagrindų programa ir moksliniai tyrimai. E, Šveicarija yra labai svarbi dalyvė, labai svarbi partnerė Galiu tik pasakyti, kad Šveicarijos valdžia ir, ir mokslininkų bendruomenė yra labai susirūpinusi šią situaciją ir ieškoma galimybių, kaip, e, kaip, kaip, kaip e, finansuoti e, projektus, nes Šveicarija dalyvavo 2010 horizonto programuose. Ir tuo tarpu diskusijos, nors darybos asociacijos sutarties suspenduotos, E, teikėme visą informaciją šveicarams ir rytoj, kiek žinau, mano direktorius susitiks su šveicarų atstovais, kurie atvyks į Briuselį. Dėl okupuotųjų teritorijų ir sutarties su Izraeliu mes e, paprašėme parengti Nusprendėme rengtis gairėmis, kurias parengė Europos išorės veiksmų tarnyba. E, Ir tai apima ir įmonės subjektus esančius okupuotose teritorijose. Ir žinoma, tokios įmonės negali dalyvauti 2020 horizonto programoje, remiantis e, tomis gairėmis, kurios buvo patvirtintos praeisiais metais. Tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Bene, abbiamo terminato. Kągi, puiku, sako pirmininkė. Tokiu būdu mes baigiame viešą diskusiją. Ir noriu padėkoti poniai Ruso, kad labai aiškiai viską pristatė. Nežinau, ar mes susitiksime su jumis ateityje bet linkiu Jums kuo geresnio darbo kartu su mūsų komitetu ir po, su naujos kadencijos parlamentu. Ačiū, ponė Ruso, ir viso gero visiems. Kolegos, prieš išeinant iš salės, noriu Jums priminti, kad šį vakarą šioje salėje vyks kitas posėdis, todėl prašau jūsų nepalikti dokumentų ar kitų savo daiktų salėje, nepaisant to, kad rytoj ryte mes vėl grįšime į šią salę ir dirbsime toliau. Bet savo daiktus prašom pasimti su savimi. Turiu galvoje ir dokumentų sektuvus ir visą kitą. Alle 10 abbiamo una riunione in questa stessa sala e dalle 10 in poi. O rytoj e, dirbsime čia šioje salėje nuo 9 iki 10 valandos, o paskui 10 pradėsime balsavimą. Prieš balsavimą dar e, komiteto bendra nuotrauka bus daroma. Taigi ačiū visiems ir iki pasimatymo rytoj. O dabar prašau, kad salėje pasiliktų tik koordinatoriai.